So, liebe Kollegen, 16.04 Uhr, ich würde gerne die Sitzung. Kolegos, jau penkios minutės po keturių. Noriu pradėti pirmąjį regi komiteto posėdį šioje kadencijoje. Noriu E, labai šiltai su visais pasisveikinti. Ir e, ypač pasveikinti tuos, kurie dirbo šiame komitete praeitoje kadencijoje, bei, žinoma, pasisveikinti su naujaisiais nariais, kurie pirmą kartą išrinkti į parlamentą arba pirmą kartą ketina dirbti šiame komitete kaip e, pagrindiniai arba pakaitiniai nariai. Šis komitetas labai svarbus, nes regionų plėtros komitete priimame sprendimus susijusius su labai didelėmis e, pinigų sumomis. Ir e, š, politika, už kurią atsakinga šis komitetas, yra įgyvendinama labai plačiu mastu ir e, labai didelėje es teritorijoje. Praėjusioje kadencijoje mums reikėjo priimti sudėtingus sprendimus dėl sanglaudos, dėl tarpvalstybinių politikos aspektų. Ir geriausiai mums sekėsi tada, kai pavykdavo bendradarbiauti. O tai pavykdavo beveik visada. Noriu palinkėti Jums sėkmės ir konstruktyvaus darbo bendradarbiaujant. laikinai pirmininkauju šiam posėdžiu ir noriu iš karto perėti prie komiteto pirmininko rinkimų pagal 213 taisyklę. Rinksime pirmininką ir keturis komiteto vicepirmininkus. Visų pirma, komiteto pirmininko rinkimai. Prieš Pernant prie balsavimo, e, noriu Jūs informuoti, kad e, reikia perskaityti pavardės kolegų, kurie pavaduos vieni kitus socdemai Kotsolino, pavaduoja Elizabeta Colinį, AKR, e iš AKR frakcijos Vladimara Tomaševski pavaduoja ponia Izabela Količ, GUE frakcija pona, ponia Martina Mišels pavaduoja papadimulis. Ne, ji ne, jos niekas nepavaduoja, įsivėlė klaida. Ir tarp neprisijungusių parlamento narių Jamesą Glancy pavaduoja Nathan Gill. ir pereikime prie pirmininko rinkimų. Prieš balsavimą norėčiau priminti Jums, kad Jums reikalingos balsavimo kortelės. Jeigu jų neturite, galite ją susirasti dabar dar greitai. Kortelės yra e, ten, kur yra jūsų pašto dėžutės. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar turime kvorumą. Kvorumą sudaro 11 komiteto narių. Kvorumas yra, todėl galime pereiti prie balsavimo, prie pirmininko rinkimų. Noriu paklausti, ar yra e, nominacijų į, kandid... į pirmininko postą? Pone Kreil, mums iškilo problemų dėl subalsavimo aparatūra. Kartelė įdėta teisingai, bet e, yra kažkokia techninė klaida. Ar gerai viskas? Gal Guė norėtų teikti kandidatūrą? Norėtume nominuoti poną Junus Omaržė į šio komiteto pirmininką, o kreipdamasis į naujai išrinktus norius noriu informuoti Jūs, kad Junus Omaržė buvo šio komiteto pirmasis vicepirmininkas praėjusioje kadencijoje. Jis yra iš Reunijono salos ir jis e, yra ypač aktyvus sanglaudos politikos šalininkas. Ačiū. Sako pirmininkas, Noriu pasiklausti pono Omaržė, ar jis sutinka būti nominuojamu. Taip, jis sutinka. Pat, pat, Tvirtinu, kad jūs esate visą teisės komiteto narys, esate pasirašęs finansinių interesų deklaraciją bei deramo elgesio kodeksą. Ši informacija man buvo perduota. Tai reiškia, kad jūsų uh, nominacija yra teisėta. Ar, ar bus kitų kandidatų? Ne? Jokių kitų kandidatų nėra. Ir dabar turime galimybę rinkti pirmininką pritarimu plojimais, jei sutinkate, nebent kas nors prieštarautų. Tuomet galime išrinkti poną Maržį plojimais pritarimu. Ich möchte dem Kollegen Omager von Herzen gratulieren, ihm ein feines Händchen wünschen und. Sveikinimai. Linkiu Jums sėkmės ir dabar su malonumu Jums perduodu pirmininkavimą. Euh, Noriu visų pirma pasveikinti jūs visus su išrinkimu į parlamentą ir padėkoti jums už tai, kad nusprendėte dirbti regionų plėtros komitete. Komitete, kuris rūpinasi regionų plėtotę ir yra atsakingas už sanglaudos politiką. Uh, Iš tikrųjų, jam patikėta rūpintis solidarumu, kuri, kuris ir įkūnija esminę Europos idėją. Tikiuosi, kad mm, sulauksiu jūsų paramos šiame darbe. Aš būsiu pasirengęs e, klausytis kiekvieno jūsų, e, nes man patikėtos e, atsakingos užduotis šiandien. Mūsų laukia svarbi darbo atvarkė. Praėjusioje kadencijoje jau užmesgėme e, sėkmingus bendarbiavimo saitus su komisija, su komisijos nare Kretu atsakinga už šią sritį. Siekime užtikrinti Europos parlamento e, pozicijas įvairiais klausimais ir toliau tęsti pradėtus darbus. Turime e, toliau dirbti pagal darbo tvarkę, nes netrukus turėsime užleisti salę kitiems. Ir dabar perėsime prie pirmojo vicepirmininko rinkimų. Buvo e, perskaitytos e, pagrindinių ir pavaduojančių narių pavardės. Ir norėčiau dabar paprašyti pasiūlyti kandidatą ar kandidatę į pirmojo vicepirmininko postą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu prisijungti prie jūsų ir pasisveikinti su visais kolegomis, kurie yra pirmą kartą išrinkti į parlamentą ir kurie perinkti ir grįžo ir regionų plėtros komitetą. Taip pat noriu pasakyti jūs, pradedant e, eiti šias svarbės pa pareigas. Kaip EPP koordinatorius noriu nominuoti poną Kišoką Hedmaną į pirmą vicepirmininko postą. Manau, kad jis sėkmingai susidoros su šiomis užduotimis. Jis yra dirbęs valstybės sekretoriumi regionų plėtros reikalais. Jis e, dirbo su regionais savo, per visą savo politinę karjerą ir aš manau, kad jis sulauks, balsuojant jo kandidatūros, sulauks kolegų palaikymo. Ačiū, sako pirmininkas. Ar bus kitų uh, siūlymų, kitų kandidatų? Nematau. Tai galime. Uh, taikyti tą pačią procedūrą ir pritarti plojimais, jeigu tik kolega Hetmanas e, sutinka kandidatuoti į šį postą. Yes, Taip, aš sutinku. Donc, pouvons... Tuomet plojimais patvirtiname jūsų išrinkimą. Prašau prisijungti prie manęs čia podiume. le président provisoire a rappelé euh, les règles. Laikinai vadovavęs posėdžiui kolega priminė taisyklės, pagal kurias renkame komiteto vadovybę, tai yra pagal 213 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Noriu priminti, kad e, komiteto biuro, ne, biuro valdyboje negali būti vien vyrai arba vien moteris, taip pat negali būti nariai iš tos pačios vien tik nariai iš vienos valstybės narės. E, noriu Jūs informuoti, kad e, remdamasis informacija, kuri pasiekė komiteto sekretoriatą, iškyla rizika, kad mes nesilaikysime tų nuostatų. Todėl noriu skirti laiko politinėms frakcijoms susitarti. Ir e, antro, trečio ir ketvirto vicepirmininkų rinkimus atidėti iki kito mūsų komiteto posėdžio. Jeigu tam pritarėte, tuomet susitiksime E, Liepos 22 ir 23 ir galėsime prateisti balsavimą ir rinkimus ir galutinai suformuoti mūsų komiteto valdybą, e, kurią sudarome draugę su kolega Etmanu ir pratesime kitus mūsų darbus. Ačiū. Oui. Ich bitte sehr um Entschuldigung, dass ich jetzt versuche. Äh... Aš atsiprašau, sako ponia Krėl. Išgirdau jūsų pasiūlymą ir noriu pasveikinti jūs mūsų frakcijos vardu. Bet manau, kad jeigu kalbame apie antrojo ir trečiojo vicepirmininko postus, tikriausiai niekas neprieštaraus antro trečio vicepirmininkų išrinkimui. Nėra taisyklių, kurios neleistų mums to daryti ir aš nuolankiai norėčiau paraginti toliau tęsti rinkimų procesą. Tuomet žodis e, re, Renew grupės frakcijos koordinatoriui. Ačiū pirmininkai, aš taip pat norėčiau pasiūlyti pratesti rinkimus. Thank you very much, Chair. I believe if we postpone from the point where we are now. Jeigu uh, atidėsime tolesnius rinkimus, turėsime daugiau galimybių surasti tinkamus kandidatus, kurie atitiktų taisyklių reikalavimus. Prievolė už e, lyties požiūrių subalansuotą biurą tenka visoms frakcijoms, ne tik EPP, todėl aš pritariu jūsų siūlymui atidėti tolesnius rinkimus. Eh, <clears throat> come gruppo ID Identità e Democrazia, come quarto viceprezidente. Tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu noriu pasakyti, kad ketvirtojo vicepirmininko postą siūlome ponę Donatą, kuri yra moteris, kiek aš žinau. Negalite sakyti, kad nėra alternatyvių kandidatų, kad nėra kandidačių moterų. Ji yra iš tapatybės ir demokratijos frakcijos, bet yra teikiama kandidatė į ketvirtojo vicepirmininko postą. Noriu apie tai priminti kolegoms iš APP ta kandidatė oficialiai buvo nominuota. Ačiū. Très bien. Je pense qu'il y a. Puiku. Iškilo, iškilo rizika, kad mūsų biure, mūsų komiteto valdyboje vis dėlto bus tik vyrai, vertinant, kokie kandidatai pristatyti. O kaip žinote, galutinai komiteto valdybos sudėtis patvirtinama pirmininkų, parlamento pirmininkų suigos. Ir jeigu toliau balsuosime šiandien, tai nesilaikysime reikalavimų. tikriausiai e, pritruko laiko frakcijoms, kad e, frakcijos viduje rastų tinkamus tvirtus sprendimus ir galbūt reikia giliau padiskutuoti ir išspręsti tą klausimą. Todėl prašyčiau, kad nebereikalautumėte toliau tęsti balsavimo šiandien po pietų, nes rizika yra rimta, kaip minėjau ir noriu atidėti šį balsavimą, nes kitaip patvirtinsime tokį, e, tokią komiteto valdybą, kurios paskui nepatvirtins e, pirmininkų suiga. Atsižvelgiant į glaudų bendradarbiavimą per pastaruosius penkerius metus, paremsiu jūsų e, pasiūlymą ir atsimu savo prašymą je vous reconnais bien là et je. Dėkoju, Konstans. Aš e, manau, kad mes dirbdami e, e, taip kaip ir dabar sugebėsime rasti išeitį ir suteiksiu dar žodį kolegai ir paskui baigsime e, posėdį. Pirminkė, dar kartą norėčiau paprašyti, kad mes balsuotume dėl trečio ir ketvirto kandidato. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad turime e, moterį kandidatę. Mes mielai e, pritarėme pirmininko skirimui, e, plojimais pirmo, pirmo pavaduotojo taip pat, kodėl negalime taikyti to paties metodo kitiems. Je pense avoir été euh, assez euh, explicite et je pense que notre. Manau, kad jau laikas mūsų posėdžio baigėsi ir susitiksime e, Liepos 23 ir tada dirbsime toliau. Dėkui.